Pradedame vėl mūsų popietinį posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas buvo išdalintas ir norėčiau paklausti, ar turite pastabų. Regisi pastabų nėra.